balandžio 12 dienos sprendimą. E, parlamente e, pri, e, patvirtintas 19 metų sesijų kalendoriaus projektas. Balsuojama bus trečiadienį 12 valandą. Datos yra tokios nuo 14 iki 17 sausio, nuo 30 iki 30 sausio, e, vasario 11-14, kovo 11-14, kovo 25-28, balandžio 3-4, balandžio 15-18, e, liepos 1-4, liepos 15-18, rugsėjo 16-19, spalio 9-10, spalio 21-24 skirta e, lapkričio 13-14, lapkričio 25-28 ir gruodžio 16-19. Tokios būtų plenarinių sesijų datos 19 metams.